nebalsuosime dėl šios temos. O dabar norėčiau pranešti apie darbo tvarkės pakeitimą. Remiantis 140 straipsnio antrąją dalimi viena iš frakcijų pasiūlė pakeisti darbo atvarkę. Tai yra rytoj, ketvirtadienio popietė, buvo numatytos diskusijos remianti 122 straipsnių dėl e, padėties Egipte e, keliamos grėsmės ir yra siūloma išbraukti šį darbo atverkės punktą. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet mes patvirtiname tokį pakeitimą. O dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto, kur ir kalbėsime apie padėtį Egipte. Yra komisijos.